ten negaliojantys. 638 balsai, absoliuti e, reikalinga dauguma yra 320 balsų. Na, o dabar perskaitysiu sąrašą. Landstrov 393 balsai, Lunaček 441, Ponas Papadimulis 469 balsai. Pasko 517. Sutarant 261 balsas. Zapasko Papadimulis, Lunaček ir Landsdorf surinko daugiausia balsų, taigi jie yra išrinkti. Remdamiesi antrų balsavimo, remdamasi darbo tvarkos taisyklėmis, galime pasakyti, kad šie nariai išrinkti Europos parlamento pirmininko pavaduotojais ir sveikinu juos. Ir ta seka, kaip jie buvo išrinkti, o tuo tarpu, jeigu surinko vienodai balsų, tuo met yra skelbiamas pirmas tas asmuo, kuris yra vyresnis. Tokiu būdu bus paskelbtus pavardės protokole. O dėl kvestorių rinkimų, tai norėčiau pasakyti, kad kandidatus, kandidatus prašome pateikti iki 16 valandos. Ir šiuos kandidatus nusiūkite e, sek, generaliniam sekretoriui R2001 Ir pirmasis kvestorių e, balsavimas. Balsavimas dėl kvestorių. Pirmasis balsavimas prasidės 16 val. 30 minučių. Šios dienos protokolas išplatintas e, ir prašyčiau jūsų pateikti pastabas. Jeigu pastabų nėra, tuomet posėdžio protokolą tvirtiname. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra komisijos ir E, Europos vadovų tarybos susitikimo išvados.